Pan prezident. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Mėly kolegos, tęsėme plenarinės sesijos darbą. Pirmiausia, informuosiu, kad praėjusios dienos protokolai yra pateikti, taip pat yra ir patvirtintų tekst, patvirtinti tekstai. Ar yra prieštaravimų? Jeigu nėra, tai protokolus laikysime patvirtintais. Dabar pradėsime pirmąjį mūsų darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. E, šiuo metu diskutuojame dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atveju. Pirmasis darbo tvarkės klausimas mm, - tai yra Šri Lanka tolesni veiksmai dėl jungtinių tautų ataskaitos. Iš karto žodį noriu suteikti ponui Murphy, kuris yra rezoliucijos autoris. Žiauriame Šrilankos vyriausybės kare prieš tamilų mažumą. Per keletą savaičių žuvo 40 tūkstančių tamilų ir šimtai tūkstančių buvo sužeista, įkalinta stovyk, stovyklose. Junktinės tautos paskelbė ataskaitą, kurioje pripažįsta mm, nusikaltimus prieš tamilus. Tačiau nereikia kelti savo iliuzijų, nieko nesikeičia tamilų situacijoje. Kita diena po ataskaitos paskelbimo tapo aišku, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius pradės tyrimą tik tuo atveju, jeigu su to sutiks Šrilanka arba pareikalaus saugumo taryba. Abejotina, ar Šrilankos vyriausybė kada nors su to sutiks vėl kalta, reigėme būtinybę surenkti nepriklausomą tyrimą ir išsiaiškinti Ražapakso režimo nusikaltimus ir to reikalauja daug e, grupių, taip pat yra iškilmingai pažymamas iš Krūvino karo antrosios metinės, reikia šį režimą nuversti ir leisti tamilų kalbą kalbantiems žmonėms apsispręsti. Ačiū, dabar žodis Van Orden, taip pat vieną minutę. Uh, Chairman, have... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Mes e, turim išklausyti šios įžanginės kalbos tik tam, kad suprastume, jog aš labai apgailę savo, jog ši diskusija vyksta šiandien. E, Ekstremistų elementai ir tamilų diaspora ir žmonės, kurie LDTA teroristų kampaniją remia, tarsi stengiasi, kad vyktų tokios diskusijos. Žinoma, LTTE kampanijos galutiniai etapai buvo baisus. Jungtinių tautų uh, ataskaita buvo pretekstas mūsų diskusijai. Ir joje aiškiai pasakyta, kad LTTE savo kovos galutiniuose etapuose naudojo piliečius kaip e, žmogiškai skydą. Ir tarp jų buvo ir vaikai, ir e, pagyvenę žmonės, civiliai žmonės buvo žudomi e, konflikto, jeigu jie bandė ištrūkti iš konflikto zonos, be to daug žmonių teko uh, pabėgti iš savo namų, o civiliai um, objektai, tokie kaip ligoninės, buvo apšaudyti. Vietoj to, kad būtų galima suvienyti Šrilankų žmonės, LTTE stengiasi ir toliau vykdinti neapykantos ir skaldimo kampaniją. Ir akivaizdu, kad e, ši jungtinių tautų ataskaita yra tik tai tos kampanijos vienas iš ginklų pirmininkė, šis pranešimas yra piktybiškas, jis duoda priešingą negu norimą rezultatą. Ir komisija yra įsteigusi LLRC, kad būtų išnagrinėti e, žmogaus teisų pažeidimai. Mes tik tą ir galime daryti, galime parengti šią komisiją ir e, paprastus šilankiečius, vietoj to, kad juos užsipuldinėtume. Ačiū, ponė Van Orden. Kolegos, prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Nenorim čia likti visą popietę. Toliau Veronė Kaiser. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Nuo pat pirmų žodžių supratome, kad diskusijos yra gyvos, intensyvios, taigi pasakysiu, kad mūsų frakcija nepalaiko nei vienos, nei kitos pusės, bet tik tai palaiko teisingumo ir sutaikinimo pusę. Nemanau, kad šalyje, kur įvyko baisus karas, kaip kad Šrilankoje, bet e, ir kitose valstybėse tokių e, karų buvo, e, susitaikinimo nebus, kol nėra įvyktas teisingumas. Junktinių tautų ataskaitoje, Vanordinas ją minėjo, kalbama tik tai apie tai, kad reikalingas tarptautinio teisingumo mechanizmas Visą tai sėtina su susitarimu su vyriausybė. Tai yra minimumas. Minimumas. Kaip norėtumėt, kad būtų žmonių sutaikinimas, jeigu at, iš, iš abiejų pusių, ne vien tik iš tamilų pusės, iš, kai iš abiejų pusių buvo įvykta nusikaltimų ir turi būti atsakomybė iš abiejų pusių. Aš atsiprašau, bet e, kalbama apie sutaikinimo komisiją. Ir galima apgailestauti tik tai, kad nėra dar laikomasi aukščių, aukštų standartų, nėra tikro susitaikinimo. Taigi reikalingas tarptautinis teisingumo organizmas, nes nėra išaiškinta dar tikra situacija, nes vis. Visiškai aišku, kad mūsų šiandieninė asamblėja gali tik tai pat paremti tą mintį, kad reikia daugiau šviesos įnešti į tą situaciją, reikia daugiau teisingumo. Tai tokia tik tai mano mintis. Tai pagrindinė, manau, mintis šiai asamblėjai. Excellent, thank you. Puiku, ačiū, Tomas man. Ačiū, ponė pirmininkė. Vasarį kartu su Pietų Azijos delegacija lankiausi Šrilankoje. Mes ten stebėjome, kaip um, kokios didelės pastangos dedamos šalinant 25 metus trukusio pilietinio karo pasiekmes. Junktinės tautos NVO padeda išvalyti mm, dirbožėmį nuo prieš pėstinių minų ir taip pat padedama tamilams atkurti savo gyvenimą. Mes rekomenduojame teigiamai reaguoti į jungtinių tautų ataskaitą, kur buvo konstatuota, kad buvo e, pažeidimų prie, žmonį, prie nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų iš abiejų pusių. E, taigi e, taip pat reikia spręsti esamas problemas, kalbos problemą, siekti tautų susitaikymo, pasirengimas bendradarbiauti, mažumų integracija. Ir mm, būtinybė laikytis tarptautinių normų yra pagrindas sukurti taikiai šaliai, šaliai be terorizmo ir su ateitimi. Raginame ES vyriausioje įgaliotinė palaikyti tokias pastangas. Ačiū ponė man, ponui man, dabar ponė Jetenmakė. Of... Pone pirmininkė, Šrilankos konfliktas gal jau ir baigėsi, bet dar išlieka labai daug neatsakytų klausimų. Konflikto pabaiga nebūtinai reiškia, kad konfliktas jau pasibaigė žmonių galvose. Pergalė nėra tas pats, kas taika. Reikia laiko ir pastangų ir ypač ryšto ir tvirtos valios, kad būtų pamiršti konflikto randai susitaikinimas yra būtinas. Teisingumas yra gyvybiškai svarbus tam, kad būtų galima viską pradėti iš naujo. Todėl Šilankus vyriausybė turėtų netilsama pradėti tarptautinių humanitarinės teisės ir žmogaus teisų pažeidimų tyrimą. Abi pusės turi būti tyriamos. Tarptautinės konvencijos, kurios yra pasirašusi Šrilanka, reikalauja, kad būtų ištirti atitinkamų atsakingų asmenų kaltinimai ir jie būtų nubausti. Tik sąžiningas tyrimas ir teisingumas gali leisti Šrilanko žmonėms išbristi iš to konflikto e, jausmo ir toliau gyventi taikiai. Jungtinių tautų generalinio sekretorius Bankimūno ataskaita iniciatyva dėl Šrilankos būtent tai sako. Mes visapusiškai remiame Jungtinių tautų rekomendacijas. Ačiū ponė Jetemaki, toliau ponė Hautala. Ačiū pirmininkė. Gegužės 23 dieną 2009 metais Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimuonas ir uh, Rajapaksa, Šrilankos prezidentas, pasirašė bendras pareiškimą, kuriuo Šrilanka garantavo, kad bus atsiskaityta už įtariamus karo nusikaltimus ir nusikaltimus prie žmoniją vykdytus per karą, kuris baigėsi 2009 metais. Tačiau Šrilankos vyriausybė nesilaikė to sustarimo ir Junktinių tautų generalinis sekretorius paskyrė ekspertų grupę, kad jį galėtų patarti, kokius sąlygų laikytis tame procese. Ataskaita paskelbta visai neseniai ir tikrai tikrai buvo nustatyta patikimų e, kaltinimų, kad ir e, Tamilo tigrai ir vyriausybės pajėgos nesilaikė tarptautinės teisės ataskaita pabrėžia, kad reikia užtikrinti abiejų pusių atskaito, at, atskaitomybę. Šrilankos vyriausybė nepriima tos ataskaitos, sako, kad ji yra nelegali ir nešališka. Aš manau, kad tai yra objektyvi priežastis, kodėl reikia atlikti tolesnį tyrimą. Ir kol yra diskredituojamas tarptautinių žmogaus teisų organizacijų darbas, mes turime tikrai paremti tą darbą ir padėti įvykdyti. Karo nusikaltimai negali būti vykdomi nebaudžiamai, už juos turi būti atsiskaitoma atskaitomybė visur, kurie be būtų įvykdyti. Rūps. Dabar frakcijų vardu, ponia Korhola, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė ketvirtį amžiaus siautėjo karas, pralaimėjo tamilų tigrai, žuvo 80 tūkstančių žmonių, konflikto pabaigoje susirėmimai buvo ypač žiaurus. Jungtinių tai- tautų ataskaita liudyja, kad abi pusės yra atsakingos už karo nusikaltimus, humanitarinės teisės pažeidimus teigiama, kad e, abi pusės yra atsakingos už civilių piliečių žūti. Todėl būtina, kad jungtinės tautos e, surenktų nešališką ir išsamų įvykių tyrimą. Būtina, kad e, būtų pareikalauta iš Šrilankos elgtis konstruktyviai ir parodyti norą bendradarbiauti. Atsakingi turi būti nubausti. Tai yra pagrindas susitaikymai. Ačiū. Ačiū, žodis poniai Gomes, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū. Eh, šis pranešimas rodo, kad dešimtis tūkstančių žmonių buvo išžudyti pažeidžiant e, humanitarinę teisę ir tarp kitas tarptautinės e, teisės e, e, nuostatas. Ir e, tai yra kaltinimai ir Šrilankos vyriausybei taip pat. Nepriklausomas tyrimas ir atsakingų žmonių, atsakingų nusikaltimų vykdytojų persiekiojimas yra būtinas pagal tarptautinę teisę. E, vietos administracija vergu ar gali surenkti nepriklausomą teismą. Todėl tarptautinė bendruomenė ir įvairios institucijos, kaip ir jungtinių tautų institucija, turėtų reikalauti, kad būtų sukurta nepriklausoma tarptautinė komisija kontroliuojanti vyriausybės darbą. Ji taip pat užtikrintų, kad e, atitinkama atitinkami abiejų pusių pažeidėjai būtų persekiojami e, šilankiečių labui. Bilbao Barandika. Ačiū pirmininkė, noriu paremti šią rezoliuciją dėl žmogaus teisų pažeidimų ir karo nusikaltimų e, Šrilankoje. Labai svarbu išsakyti solidarumą su aukomis ir pasmerkti smurtinius veiksmus, bei išsakyti susirūpinimą dėl nepriklausomo tyrimo, kurį atliktų nepriklausoma organizacija, kad būtų atsakomybė iš abiejų pusių. Visą tai turime padaryti tam, kad užkirstume kelią panašiems dalykams ateityje. Šrilankoje buvo bombarduojami civiliai gyventojai. Prieš 74 metus Franko pajėgos nušlavė apie pusę gyventojų ir Ganako ir Ganaka tapo dabar pasipriešinimo ir taikos simboliu, tačiau svarbu žengti susitaikinimo keliu ir todėl turime raginti ir reikalauti, jog Šrilankos valdžia toliau vykdytų tą procesą ir kad būtų užtikrintas tikras teisingumas ir susitaikymas. Labai ačiū, toliau ponė Dėly Žaliųjų vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Junktinių tautų ataskaita paskelbta balandžio 11 dieną nušviečia karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai Šri Lankoje per konfliktą, e, kuris, e, kuriuo siekiama kovoti su e, opozicinėmis jėgomis. Tai daro Radžapaksos administracija. Tai yra karo nusikaltimai, nusikaltimai prie žmoniją. Tūkstančiai civilių žmonių žuvo, o mes negalime dabar užmerkti akių ir susitaiksyti su tų nusikaltimų autorių neteis, neteisiamumu. Radžiapaktos vyriausybė e, turėtų susilaukti reikiamos reakcijos. Jungtinių tautų yra pas, e, ataskaitų yra paskelbimos tik išvados. E, žurnalistai tampa gazdinimo aukomis. Pagrindinė interneto svetainė, kurioje yra skelbiama opozicijos nuomonė, yra blokuojama teismų e, administracijos žodžio laisvė yra labai griežtai ribojama. Net jungtinės tautos negali suteikti savo informacijos. E, Nukentėjusių skaičiai auga. Mums reikia nedelsiant e, siūsti Europos parlamento stebėtojų misiją į Šiaurės Šri Lanką, kad mes realiai savo akimis pamatytume, kas vyksta ir pritaikintume pagrindinius žmonių apsisprendimo teisės principus. Ačiū. Ačiū, ponė Veržet, Guja vardu. give you the floor, Madam Bergia. There is the blue card by Mr. Tanok. Ponas Tanok pakėlė mėlyną kortelę. Ar jūs norėtumėt, ponė Deli, išklausyti pono Tanoko klausimo? Ar sutiktumėt atsakyti į jo klausimą pagal mėlyną kortelę? Yes, you... card, say... Kuomet pakeliama ši kortelė, jūs turite pasakyti, ar jūs sutiksite atsakyti jo klausimą. Ponas Tanokas, prašom. Directly... Ačiū pirmininkė. Aš išgirdau prancūziškai žodį genocidas. E, iš tikrųjų, tarptautinėje teisėje tai turi ypatingą prasme šis žodis. Tai jeigu taip yra padaryta, tai kaip yra, kad jie dabar paleido 200 tūkstančių tamilų iš stovyklų? Iš tikrųjų, tai yra absurdiška, kuomet e, Šilankos vyriausybė yra kaltinama genocidu. Aš visiškai atmetu tokius pareiškimus. Deli, had... Pone Deli. Jūs išklausėte klausimo, ar norėtumėt atsakyti? Deputė. Gerbiamas parlamentarė, aš panaudojau šį žodį kaip metaforą. Noriu pabrėžti, koks yra tai reiškinys. Tai nėra pavadinimas. Reikia, aišku, patikrinti situaciją, tačiau tai, kas yra vykdoma prieš tamilus, tikrai negali būti laikoma teisė teisingais veiksmais. Ponas Van Ordinas taip pat kelia mėlynąją kortelę. Prašom. Chairman, um... Pirmininkė, ačiū raginama kažkokia tai komisija įvykti į Šilanką išsiaiškinti, kas ten vyksta. Noriu priminti, kad Pietų Azijos delegacija tik ką lankėsi Šilankoje, matau kelis narius iš tos delegacijos čia salėje. Uh, Ir kolega panas Men užsiminė apie tą delegacijos vizitą. Panašu, kad kolegė visiškai nesiklauso, kas yra sakoma diskusijose, nes iš tikrųjų mes vykome į Šilanką, matėme, kas ten vyksta, aš nežinau, iš kur tas kvailysčias jūs čia randate. Pone Deli. Teisingai, mes jau siuntėme misiją Pripažįstu, kad tai buvo puikaus pobūdžio misija, jūs dalyvavote, tačiau mes turime daryti spaudimą. Mes privalome tokius veiksmus atnaujinti. Dar kartą tai daryti. Ačiū. Toliau, ponė Verget. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Šrilanka yra žūstančiųjų valstybė. Pilietinis karas oficialiai dabar ten jau keletą metų vyksta ir mes žinom, kokiamis sąlygomis jis vyksta. Toje e, valstybėje jungtinės tautos ypač pasirodė bejėgės. Civiliai žmonės 2009 e, metais nuo sausio iki gegužės buvo žudomi. Tūkstančiai žmonių žuvo. Ir provyriausybinės jėgos dabar jau E, stengiasi e, imtis teisingumo, tačiau akivaizdu, kad tos pačios vyriausybinės jėgos bombardavo piliečių objektus, civilius objektus. E, nuo 2009 metų buvo užkerstas kelias į teismus karo nusikaltimų aukoms. Labai daug civilių gyvenančių karo zonose neturėjo galimybės ne tik iš jų ištrūkti, bet ir gauti humanitarnę pagalbą, įskaitant medicinę pagalbą. Tamilų tigrai e, savo ruoštų naudoja karius vaikus ir piliečius gyventojus pasitelkia kaip e, civilį skydą. Bet jokių būdų negalima sakyti, kad e, vyriausybės administracija už tai nėra atsakinga. Ilgą laiką mes smergėme padėtį susidariusią Šrilankoje. Šrilankos vyriausybė tik tai sustiprino e, savo veiksmus, tenkdamasi užblokuoti vairiausių pranešimų pasklidimą ir blokuoja informacijos sklidimą. Mes galime tik sveikinti dabar priimamą rezoliuciją ir jungtinių tautų ataskaitą. Tai yra žingsniai teisinga kryptimi, bet reikia eiti kur kas toliau. Jau pats laikas tarptautinio teisingumo sistemai e, imtis ryštingesnių veiksmų Šrilankoje ir kitur. Ačiū ponas Paška, FD frakcija. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, dešimtmečius trukęs konfliktas tarp Tamilo truk, e, tigrų ir vyriausybės pajėgų e, buvo labai žiaurus, nuo jo nukentėjo daug civilių gyventojų, galų gale viskas baigėsi 9 metų pavasarį. Po to e, prezidentas Mahinda Rajapaksa pažadėjo išsiaiškinti visus kaltinimus dėl e, tariamų karo nusikaltimų, humanitarinės ir tarptautinės teisės pažydimų. Šių metų šiais metais paskelbta jungtinių tautų ataskaita pažymė, kad tiek tamilų tigrai, tiek e, vyriausybės pajėgos vykdė operacijas pažeisdamos tarptautinius susitarimus ir karo e, taisyklės. Reikia viską išsiaiškinti e, ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėm. Deja, tas nebuvo padaryta, nors praėjo jau dviejį metai. Turime atkurti iš Šrilankoje teisinės valstybės pri, e, principus ir išsiaiškinti, kasgi yra atsakingi už tūkstančių civilių žūti per krūvinus Tamilų tigrų ir vyriausybės pajėgų susirėmimus. Ačiū. Dėkui. Dabar žodis ponui Kačmarek. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tie dramatiški įvykiai, kuriuos regėjome Šrilankoje ir kurie aprašyti Junktinių tautų ataskaitoje, uh, aiškiai liudyja, e, kokias problemas sukelia pilietiniai konfliktai. Na, žinoma, Šrilankos pavyzdys liudėja, kad ginklai sukelia tik papildomų problemų. Ilgus metus buvo kalbama apie teisingą karą, apie pagristą karą. Deja, šiandienos pasaulyje bet koks konfliktas, net teoriškai teisingas ir pagristas, neišvengiamai nužudo daug žmonių, kurie nėra nieko nusikaltę. Nesvarbu, kaip mes tą konfliktą pavadintumėme. Šri Lankos atveju konfliktas nebuvo nei teisingas, nei sąžiningas, nei vienai iš kariaujančiųjų pusių. Jeigu mes norime, kad buvusios uh, konfliktuojančios pusės e, susitaikytų, kaip kad e, yra skelbiama, reikia įsiaiškinti karo nusikaltimus. Susitaikymas neįmanomas, jei nebus išaiškinti karo nusikaltelį, nesvarbu iš kurios pusės jie bebūtų. Susitaikymas e, reiškia, kad negali būti tabų ir apie abiejų pusių nuodėmės turi būti kalbama. Ponas Marajas, prašom. Pirmininkė, labai daug kas sėdinčių šioje salėje e, dalyvavome e, palaikant ryšių su Šrilankos diaspora ir e, tamilų bendruomenė. Šiandien mes svarstome apie jungtinių tautų ekspertų grupės e, priimtas išvadas apie atskaitomybę Šilankoje. Ir kol kas negirdėjau, kad niekas salėje kalbėtų apie tos ataskaitos esminį sažiningumą ir garbingumą. Jeigu e, visi būtume perskaitę tą ataskaitą, tai manau mes sakytume, kad ta ataskaita gali būti e, priimtina ir mes galime pradėti siekti teisingumo dėl nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti 2009 metų nuo sausio iki gegužės. Tamilų bendruomenės diasporos organizacija, pasaulinis Tamilų forumas yra pasakęs, kad kaltinimai dėl LTTE taip pat turėtų būti tyriami. Taigi mes turime ataskaitą, kuri turėtų būti įgyvendinama ir aš tvirtai pasisakau už tai, kad būtų pradėtas realus atskaitomybės procesas, kuris užtikrintų teisingumą ir susitaikymą Šrilankoje. Tai išplauktų iš labai skausmingo tyrimo, tyrimo, kuris turi įvykti. Thank you, Mr. Morais. So... Ačiū ponui Morais. Toliau ponė Andrikinė. Mr. President, it is appalling that... Pirmininkė, baisu matyti, kad uh, per užsitęsusi karinį konfliktą Šilankoje, kuris baigėsi 2009 metais, apie 100 tūkstančių žmonių žuvo, tarp jų 10 tūkstančių piliečių, dauguma iš kurių žuvo paskutinėse konflikto stadijose. Tarptautinė bendruomenė turi reikalauti, kad būtų atliktas tvirtas tarptautinis tyrimas, an, an, aiškinantis žiaurumus įvykdytus iš abiejų pusių. Gaila, kad tokios valstybės kaip Kinija ar Rusija prieštarauja Junktinių tautų saugumo tarybos diskusijoms ir e, jungtinių tautų e, generalinio sekretoriaus griežtesniems veiksmams ištirti e, tuos nus, įvykdytus nusikaltimus. Jungtinių tautų ekspertų grupė aiškiai pasakė, jog buvo rimti tarptautinės humanitarnės teisės ir tarptautinės teisės pažeidimai tiek iš vyriausybės, tiek iš tamilų sukilėlių pusės. Tarp jų buvo ir karo nusikaltimų, ir nusikaltimų žmonijai. Taigi aš visiškai remiu, kad iš karto būtų sukurtas tarptautinis teisingumo stebėjimo mechanizmas, kurį siūlo sukurti jungtinių tautų ataskaita. Ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. Deja, laiko turime tik dviems kolegoms, o sąrašė yra dešimt pavardžių. Tikrai supraskite, kad ne visi prašantieji gaus žodį. Pirmoji ponia Asajam. Arvoisa puhemies, hyvä komissari, Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jungtinių tautų ataskaita atskleidžia, kad ketvirti amžiaus trukęs pilietinis konfliktas buvo krūvinas, žuvo tūkstančiai nekaltų civilių. E, ir už jų žūti atsakingas tiek vyriausybės paėgos, tiek tamilų sukilėliai. Beje, e, nemažai civilių gyventojų buvo išvaryti iš savo namų, regėtos, e, regėta daug rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Ir tas pažymima jungtinių tautų ataskaitoje, susitaikymo procesas prasideda. Tačiau būtina, kad visus kaltinimus išsiaiškintų nepriklausoma jungtinių tautų komisija reikia skatinti buvusias konflikto pusės susėsti ir kalbėtis. Ačiū. Žodis ponui Kutaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Jungtinių tautų paskelbta ataskaita meta rimtus kaltinimus žmogaus teisių pažeidimams ir e, kaltinimus dėl karo nusikaltimų tiek vyriausybės pajėgoms, tiek tamilų sukilėliams. Per šį ilgą konfliktą žuvo tūkstančiai civilių, jie buvo sumbombarduoti armijos e, e, oro pajėgų, tačiau nuo, civil, e, nuo sukilėlių nukentėjo ir civiliai, tamilų tigrai naudojo jos kaip gyvą skydą. Aš kaip ir kiti pasisakiusi raginu sukurti nepriklausomą tarptautinį mm, susitaikymo mechanizmą, kad būtų išsiaiškinti nusikaltimai. Reikia nešališko tyrimo, kad būtų išsiaiškinti, kasgi yra tie kaltieji už tuos nusikaltimus. Gramas Watsonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis, ši gerai ištirta ataskaita greta išvadų dar kartą parodo, kad pirmiausia, kare žūsta tiesa. Tačiau ten nepavyksta įvardinti politikos, kuri leistų užgydyti tos tautos žaizdas. Per daug valstybių, per daug ilgai nematė to, kas ten vyko. Teisinga politika yra reikalinga dabar. Reikia sutelkti tarptautiniai bendruomeniai jėgas, siekiant e, teisingumo visiems tiems, kurie taip ženkliai nuo to nukentėjo, taip baisiai nuo to nukentėjo. Mr. Romeva ir Rueda. Romeva Rueda. Yeah, thanks. Ačiū. Tiesą sakant, ir ponas Vatsonas tą jau pasakė. Taip, bet kokiame kare, ypač šiame, pirmoji auka yra taika. Tai tiesa. Ir taip pat reikia pripažinti, kad pati tokio konflikto auka yra e, civiliai gyventojai. Ir E, šį Šrilankos įvykiai rodo, kad abi pusės yra atsakingos - vyriausybė ir LTTE. Ir abi pusės turi būti tyriamos. Labai nedidelė tikimybė bus pasiekti gero tyrimo rezultato, jeigu šiuos nusikaltimus tyrinti komisija bus paskirta vyriausybės. Ir mes būtent tai dabar sakome. Prašome, kad būtų paskirta nepriklausoma komisija, kuri ištirtų tuos jungtinių tautų tarybos pateiktus kaltinimus. Uh, Tai yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai prie žmoniją. Jeigu mes to nesuprasime, mes neturėsime taikos. Mes net neturėsime, ne, neturėsime taikos tol, kol nebus teisingumo. Teisingumas yra įmanomas tik jeigu egzistuoja tiesa. O tiesa egzistuos tik jeigu bus sukurta nepriklausoma tyrimo galimybė. Ačiū ir ponas Tenukas, paskutinis kalbėtojas. Pirmininkė, galiausiai Šri Lanka patiria ramų laikotarpį po ketvirčio amžiaus teroristų sukilimų. Ir tamilų tigrai dabar susilaukia daugybės kritikos ir nedidelio duodimo dėl aiškių faktų. Tarptautinės bendruomenės pastangos dabar tarsi tik atskleidžia vyriausybės pastangas elgtis taip, kaip ji dabar elgesi. 200 tūkstančių sulaikytų tamilų tigrų kalinių buvo paleisti. Žinoma, kariuomenės veiksmai prieš civilius turi būti nubaudžiami, tačiau nėra aiškaus įrodymo, kad tokia buvo e, liberalios vyriausybės politika. Aš norėčiau priminti parlamentą, kad LTTE atsisakė e, pasiduoti, bet vietoj to pradėjo tas krūvinas kovas, kurios kėlė, sukelia pasibausėjimą mums visiems. Tarptautinė bendruomenė dabar gana abejinga, mes prarandame įtaką, o to tarpu Kinija tapo Šrilankos artimiausių draugų jungtinių tautų rėmose. Norėčiau priminti kolegoms, kaip Kinija žvelgia pati į žmogaus teisę. Ačiū panai Tanakui, dabar žodis ponui Andor komisijos nariui. Jis pristatys komisijos poziciją. Ačiū pirmininkė, gerbėjami parlamentarai. 2011 m. balandžio 25 d. Junktinės tautos paskelbė ekspertų grupės, kurią paskyrė Junktinių tautų generalinis sekretorius ataskaitą dėl atskaitomybės sėtino su ginkluotų nu, konfliktų Šilankoje. Grupė nustatė, kad yra tam tikri kaltinimai, jeigu juos įrodžius, tai būtų rimtas tarptautinės teisės ir žmogaus teisų teisės pažeidimai, kuriuos vykdė ir LTTE, ir vyriausybės pajėgos. Kai kurie iš tų nusikaltimų būtų karo nusikaltimais laikomi ir nusikaltimais žmonijai. Ši grupė taip pat pateikė visą eilę rekomendacijų jungtinių tautų generaliniam sekretoriui iš Lenkos vyriausybei e, pagal e, šios grupės žodžius, tai būtų testinis darbas tarp generalinio sekretoriaus ir vyriausybės, užtikrinant atskaitomybę. Čia pagal rekomendacijas reikia atlikti tikrą tyrimą, kurį turi padaryti Šrilankos vyriausybė. Turi būti sukurtas tai tarptautinis teisingumo mechanizmas, ką turi padaryti Junktinių tautų generalinis sekretorius. Čia pasakyta, kad generalinis sekretorius peržiūrės tas išvadas ir rekomendacijas ir um, aukštasis žmogaus teisų įgaliotinis paragino e, Šrenkos vyriausybę greitai gyvendinti tas priemonės, kurias pasiūlė ekspertų grupė ir vykdyti teisingumą. Šrilankos vyriausybė iš savo, savo ruoštų griežtai atmetė šią ataskaitą. E, vyriausiai galiotinė Catherine Ashton e, dar šią savaitę paskelbė ES e vardu deklaraciją, kur yra pakartojama ES pozicija, kad reikalingas nepriklausomas procesas, kuris ištirtų šiuos kaltinimus ir sustiprintų susitaikinimo procesą bei užtikrintų ilgalaikę tvarę taiką Šrilankoje. Vyriausiai galiotinė paskelbė, kad atskaitomybė turi būti vertinama kaip neatskiriama e, nacionalinio sutaikymo proceso dalis. Todėl ES tikisi, kad Šrilankos vyriausybė pripažins konstruktyvius e, šios ataskaitos elementus ir užtikrins bendarbiavimą su jungtiniu tautų generaliniu sekretoriumi įgyvendinant ataskaitos turinį. Ačiū komisarui, kolegos diskusijos dėl Šilankos baigtos balsuosime iš karto po šių diskusijų. Kitas diskusijų klausimas yra Azerbaidžanas. Suteikiu žodį poniai Veržet, kad jį pradėtų diskusijas. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de parler en premier, je suis un peu Pone pirmininkė, aš neplanavau kalbėti.